<laughs> Come on. No, no, no, no. no. It was in, in the program. So shall we start? And um, in the continuation of our discussion we had the, with the minister. Tesdami diskusijas su ministru įvykusią šį rytą apie Albaniją. Dabar svarstysime pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Albanijos integravimo į ES. Ir norėčiau kreiptis į poną Hunti, pranešimo autorių šiuo klausimu, trumpai, labai trumpai pristatyti savo pasiūlymus. Pone Huntis, prašau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, atsiprašau už tai, kad vėlavau į posėdį. Jau dalyvauti kitame komiteto posėdyje ir padariau klaidą, susimaišiau. Ir pirmininkė, kiek aš turiu laiko šios rezoliucijos pristatymui? I would say, you know, that uh, about uh, seven minutes, five minutes, seven minutes. 5-7 minutės. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ και πάλι. Ε, θέλω να σημειώσω... Dar kartą ačiū. Europos, a, Albanijos integravimos į Europą proceso e, ataskaitos aptarimas yra labai aktualus mūsų komitete, nes šį rytą apie padėtį Albanijoje kalbėjome su Albanijos vyriausybės atstovu, e, vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru. Ir turėjome galimybę užduoti klausimus, išsakyti savo nuomonę. Turėtumėte visi turėti mano teikiamos rezoliucijos tekstą. Ir Aš be abejo esu pasirengęs išklausyti jūsų pasiūlymų, esu linkęs juos svarstyti. Bendrais bruožais, norėčiau pasakyti, kad mes pasiekėme sutarimo dėl mano pozicijos, bet jeigu kolegos turi kokiu nors komentarų, kurie patobulintų tekstą, prašom juos siūsti. Noriu padėkoti visų pirma tiems, kurie padėjo man parengti šį tekstą, ypač Evai iš e, komiteto sekretoriato. Aš taip pat buvau susitikęs su atitinkamomis komisijos, su atitinkamomis komisijos institucijos atstovais, su Albanijos atstovais. Bet labiausiai man padėjo mano nesenas apsilankimas Albanijoje. Jo metu surinkau daug informacijos, kurią įtraukiau į savo rezoliuciją. Susitikau su visų parlamente atstovaujamų partijų atstovais, su vyriausybės atstovais, ne tik su opozicinė partijų ir koalicinės vyriausybės partijų atstovais. Su visais buvau susitikęs. Susitikau su svarbiais ministrais. Taip pat buvau susitikęs su pilietinės visuomenės atstovais, profsąjungų. Taip pat buvau susitikęs su organizacijų kovojančių su kontrabanda vaikais atstovais, su žurnalistų asociacijos atstovais, taip pat Romų tautybės e, organizacijos atstovais, e, moterų teisų gynėjų organizacijomis. Visa tai man tikrai buvo naudinga. Nes kai kurios problemos susijusios su tuo, kad Albanijos pilietinė visuomenė yra silpna. Manau svarbu pabrėžti tai, kad Europos parlamentas nori paremti visų, viso vakarų Balkanų regiono integracinius procesus. Manome, kad mūsų parama būtų tam tikras katalizatorius toms šalims sustiprinti savo pastangas. Aš taip pat tikiuosi, kad šis procesas pagelbės Albanijos vyriausybei bei visoms visuomenės jėgoms išspręsti problemas, kurios stabdo demokratinius procesus ir taip pat užtikrinti geresnį gyvenimo lygį Albanijos žmonėms. Taip pat esu susitikinęs, kad tai bus naudinga užtikrinant geresnius kaimininius santykius su kitomis valstybėmis. Nes, pavyzdžiui, kai kurie dalykai liečia ne tik Albaniją, pavyzdžiui, korupcija, pinigų plovimas. šiuos reiškinius turi spręsti ne tik Albanija, bet ir daugybė kitų valstybių. Ir manau, kad išsprendus šias problemas e, tikrai bus, tai, tai iš to tikrai naudos bus regioniniam bendradarbiavimui. Kai kuriais atvejais mes, Europos parlamentas, manau, turėtumėme suteikti pagalbą pavyzdžiui, pasidalindami informa, pasikaupta patirtimi ir žiniomis, kaip spręsti tokias problemas. Vienas klausimas, kurį išsamei svarstėme ir kuris rūpi visiems, tai Albanijoje po nesenų rinkimų susidariusi padėtis, turiuomenį 2009 metų birželio mėnesio rinkimus. Šiuo metu šalyje yra aklavėti, atrodo, kad iš jos išbristi neįmanoma. Iš esmės, susidūrė vyriausybė ir opozicija. Ir nesutarė šios dvi pusės dėl rinkimų rezultatų teisėtumo. Atrodo, kad situacija negerėja. Ir manau, kad ši padėtis atspindi sistemoje užko, užkoduotus trūkumus ir uh, silpnasias grandis. Ir aišku, visa tai trukdo Albanijai reikalingų reformų vyksmui. Norėčiau labai atvarai pasakyti vieną dalyką. Ką Europos parlamentas galėtų padaryti, ką mūsų komitetas ir institucijos galėtų nuveikti Aš nemanau, kad mes esame čia tam, kad nurodinėtumėme, kur slypi problema ar ką reikia daryti žmonėms. Albanijos politikai, kurie bando spręsti tas problemas, tikrai nesutiks su tuo. Ir jeigu mes darysime vienokios ar kitokios rūšės pareiškimus, tai jais tiesiog gali būti pasinaudota tame politinėme mūšyje. Visi turi ieškoti sprendimo išeimo iš aklavėtis, kad parlamentas galėtų tinkamai dirbti. O mes, aišku, turime už, užtikrinti, kad egzistuotų politinis pluralizmas, nes kitais metais bus vietos rinkimai. Kol kas tvyr, tvyro daugybė nežinios ir tas nesikeičianti aklavėtės situacija tikrai nebūtų naudinga kitų metų vietos rinkimams. Neturiu daugiau laiko, todėl noriu sutelkti dėmesį į tris pagrindinės temas dar. Visų pirma, vizos. Turėtumėme palaikyti vizų liberalizavimą. Tai ir siūloma mano pranešime, o komisija savo naujų pasiūlymų turėtų nedelsiant spręsti vizų liberalizavimo klausimą. Tačiau noriu taip pat kai ką jums pasakyti. Reikia palaikyti vizų liberalizavimą, bet reikia nepamiršti dviejų dalykų. Visų pirma, kaip viskas atrodys, jeigu vizų bus atsisakyta. Tai yra, kas bus, jei daugybė Albanijos piliečių ims plūsti į Europos Sąjungą. Dar vienas dalykas. Jeigu bus atliktas pamatinis techninis darbas, kam bus priskirta atsakomybė užtikrinti kontrolę ir kaip bus apdarojami asmenų duomenys. Noriu sutelkti dėmesį institucijas į Albaniją egzistuojantį teisinį pagrindą šioje srityje. Manau, kad daug pažangos padaryta, priimta daugybė veikiančių įstatymų, tačiau dabar reikia užtikrinti tų įstatymų įgyvendinimą. O kaip čia Europos parlamentas galėtų prisidėti ir tai paskatinti. Galiu pateikti pavyzdžių, nes mes norime, kad tie įstatymai būtų gyventinami praktikoje. Žinau, kad laiko jau nebėra, bet noriu tik pasakyti, kad mano. Dar tre, trečias pastebėjimas liečia ekonominius klausimus ir Albanijos ekonominę dabartinę padėtį. Galėčiau pristatyti diskusijas bet manau, kad mums reikia naujausios informacijos. Manyčiau, kad mūsų rezoliucijai rašyti pastebėjimai yra šiek tiek griežtoki. Tačiau noriu pasakyti štai, kad nežiūrint krizės, Albanijos ekonomikos augimas buvo gana didelis. Tačiau iš karto kila klausimas, ar tas ekonomikos augimas pagrysęs tikrai skaičiais, ar reikėtų dėl kažko nerimauti. Didelė Albanijos ekonomikos dalis remiasi perlaidomis iš užsienio ir dviejų valstybių Italijos ir Graikijos investicijomis. O dabar viena iš tų šalių, Graikija, išgyvena krizę ir neaišku, ar investicijų srautas nesumažės. Albanijos ekonomika taip pat paremta statybų pramonė, kuri taip pat išgyvena krizę. Ir taip pat noriu pasakyti, kad sumažėjo Albanijos privačių investicijų dalis. Taigi, dėl visų šių pas, dalykų siūlyčiau šiek tiek sušvelninti mūsų nuorodas į šiuos klausimus, bet turime nepamiršti, kad ekonomikos augimas buvo nemažas. Taip pat noriu paminėti tai, kas, apie ką kalbėta šį rytą - energetika ir aplinkosauga. Dėl energetikos aktualus yra energijos tiekimo saugumo klausimas. Albanija turi skirti dėmesio atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Taip pat reikia bendradarbiavimo su kaiminėmis, nes tie klausimai aktualūs ir kaimininėms valstybėms. Ir noriu paminėti štai ką. Yra, gali būti, kad prie Graikijos sienos bus statoma nauja brandalinė jėgainė. Ir reiktų paklausti savęs, ar brandolinė energija yra alternatyvos energijos šaltinis. Man atrodo, kad ne, bet apie tai turime kalbėti. Tai tiek norėjau pasakyti. Galime apie tai kalbėti ir paskui turime kalbėti apie tai, kaip tą rezoliuciją toliau renkti. Dabar sėksime žodį delegacijos ryšim su Albanija vadovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu pranešimą Ir manau, kad tai gali būti puikia pradžia tolesniems diskusijoms. Leiskite pažymėti keletą dalykų. Pirmiausia, apie politinius dalykus. Suprantama, mes visi žinome, kad trūksta programų, kurios padėtų normalizuoti politinę situaciją Albanijoje. Turime pabrėžti, kad šis faktas yra ypatingai svarbus ypač turint omenyje Albanijos europinės integracijos ambicijas. Labai svarbu yra pabrėžti tai, kad sprendimų problemams reikia ieškoti demokratinių institucijų dėka. Visos partijos turėtų su, pritarti rinkimų rezultatams. Manau, kad dėl šios, šio reikalo, dėl šios problemos savo nuomonę turėtų pareikšti Europos parlamentas. Jis turėtų padaryti viską, kad e, būtų galima padėti Albanijai normalizuoti padėtį. Kai pranešėjas rašė pranešimą, to nebuvo žinoma, bet aš manau, kad reikėtų pranešime pažymėti, kad e, Albanija pateikė atsakymus į ES klausimyną susijusiu su jos būsimąją narystę ES. Manau, kad be šito pranešimas būtų nepilnas. Norėčiau paskatinti pranešėją, kaip jis sako, pakeisti tas dalis, kur kalbama apie ekonominę padėtį. 20, nuo 22 iki 25 dalies, nes manyčiau, kad e, Albanijoje teikiančios rezultatus nebuvo atsižvelgiama į realybę. Albanija tebelieka skurdi šalis. Krizė finansinė ir ekonominė e, sukrėtė visą Europą, visą regioną. Ir sunku patikėti, kad BVP Albanijos augo praeitais metais. Manyčiau, kad realybę reikėtų atspindėti objektyviau, dėl to šias dalis pranešimų reikėtų pakeisti. Taip pat manau, kad reikėtų pažymėti Albanijos aktyvų vaidmenį regioninio bendradarbiavimo srityje. Tai taip pat turėtų būti paminėta. Reikėtų paminėti ir tai, kad Albanija panaikino vizų režimą kai kurioms kitoms regiono šalims vienašališkai, pavyzdžiui, Serbijai. Aišku, lieka dar daug dalykų, prie kurių Albanija dar turi sunkiai dirbti, daug dirbti, kad galėtų priartėti prie Europos integracijos tikslo. Aš manau, kad tas pranešimas taip pat turi Albanijai būti ir paskatinimo signalas. Tačiau, aišku, nereikia slėpti to, kas yra kritikuotina, objektyviai kritikuotina. Tačiau labai svarbu paminėti ir šalies teigiamus pasiekimus. Pritariu pranešėjui, kuris sako, kad e, vizų režimo liberalizavimo srityje mes matėme tikrai didelę pažangą. Tad turime paskatinti Europos komisiją pateikti kuo greičiau reikiamą pasiūlymą, kad galėtume Europos parlamente taip pat greitai reaguoti į šią situaciją ir greitai dirbti. Manau, kad bus paminėta ir daugiau pakeitimų ir manau, kad mes e, pakeitę tą pranešimą turėsime tikrai objektyvų pranešimą apie Albaniją. Ačiū ponui Kukonui, ponia Doris Pak. Dėkoju. Norėčiau padėkoti pranešėjui, tačiau Priešingai pono Rūčiako pranešimui, kur buvo kalbama apie Albaniją. Šis pranešimas yra palyginus neigiamas. Tuo tarpu, kai daug kas įvyko Albanijoje, įvyko tie dalykai, kurių laukėme dešimtmečius. Ir aš manyčiau, kad negalime elgtis taip nerūpestingai dėl ES plėtros. Mes anksčiau siuntėme žymiai pozityvesnį signalą. Tad man šiek tiek gaila, kad dabar mes esame tokie, sakyčiau, rezervuoti, kad tokio rezervuoto požiūrio laikomės. Mes sakėme, kad turime prisidėti prie politinės sistemos pagerinimo. Manau, kad nieko nebus. Neprisidėsim prie to, jeigu e, tylėsim. Aš manau, kad mūsų pareiga kaip jau esame darę ankstesnės opozicijos atveju, yra e, mūsų pareiga yra paaiškinti, kad demonstracijos gatvėse nėra demokratiškiausias būdas valdyti šalį. Opozicijai tą reikia paaiškinti, neviniojant žodžių į vatą. Aš manau, kad rezoliucija Europos parlamente turi būti labai aiški. Negalima e, reikalauti iš abiejų pusių kažką daryti. Žinoma, E, yra, tos abi pusės turi susitikti ir kalbėtis, tačiau yra dalykų, kurių parlamente neįspręsit. Neįspręsit, tą turi spręsti rinkimų komisija ar teismai ir panašiai. Visi turi veikti pagal jiems tenkančią kompetenciją. Ketvirtoji dalis siekia per nelik toli. E, neįmanoma yra kalbėti apie kažkokius grasinimus ar panašiai. Pranešimas yra anksčiau parengtas yra tikslus pakankamai, jo turime remtis kaip tinkamų pagrindų ir neturime pernelyg lysti į detalės. Kai dėl ekonominių klausimų, aš manau, turėtume elgtis atsargiai. 23, ką reiškia 23 straipsnis? Ar mes manome, kad Albanija turi imtis ekonominių priemonių, kurios leistų įtvirtinti ekonomikos tvarų augimą. Kam, kam tokia formuluoti? Ji bus ar jos nebus, niekas nepasikeis. 24 dalis, kur kalbama apie mokymą. Vėlgi, viskas, sakyčiau, apversta aukštin kojom. Jūs pamirštate, kas buvo nuveikta per metų metus, buvo pasiekta pažangos, reikšmingos pažangos. Tad norėčiau paraginti elgtis atsakingiau, rūpestingiau, ypač kai kalbame apie vidaus politiką. Na, aš bent jau pati tai teiksiu pakeitimus. Tiesiog nereikėtų pradėti nuo to, kas yra neigiama. Pradėti reikėtų nuo to, kas teigiama, aš sakyčiau. Žinoma, dar lieka dalykų, kuriuos reikia pagerinti, tačiau jei norime, kad pranešimas būtų naudingas, nereikia, kad jis būtų neigiamas. Ačiū, ponas Rūčiak. I will be, I will be Ačiū. Aš taip kalbėsiu trumpai. Noriu, pana Hontas, e, pasakyti dėl jo ataskaitos, kad aš e, labai atidžiai peržiūrėjau dokumentą. Manau, kad tai gali būti gera nuomonė, bet kaip mano kolegė minėjo, reikia kai ką dar tobulinti šiame tekste. Aš pilnai sutinku su Doris Pek, kad jei norime paskatinti reformas, ne tik padrasinti pareigūnus, bet ir e, piliečius, tai turbūt turėtumėm vis tik tai pradėti nuo teigiamų natų, nuo pasiekimų švarnimo, nes tikrai per pastarosius keletą metų daug laimėjimų yra pasiekta, o paskiau jau galbūt reikėtų pereiti prie kažkokių pasiūlymų ir komentarų, pastabų ir panašiai, nes net jeigu mes įvertinsime politinę situaciją, trečiojo pastraipoje E, sakoma, kad, na, taip, ten yra politinė krizė, bet mes galime užsiminti apie institucinę krizę, kadangi, nepaisant parlamentinės krizės, e, vis dėlto vyriausybė dirba ir e, apskaitai valstybinis aparatas patvirtino daugiau teisės aktų negu per ankstesnius laikotarpius. Ta irgi turime pripažinti, kad dėl politinės stacijos taip jau šį rytą apie tai užsiminiau, mes turime laikytis principų. Parlamentinė demokratija. Parlamentinėje demokratijoje so sistemos širdis yra parlamentas, taigi patinka ar nepatinka kam nors rinkimų rezultatai, vis tik visos politinės partijos turėtų primti tas rezultatus. Jeigu yra kažkokių nesutarimų, jeigu manoma, kad kažkas kažką nuskriaudė, kažkas pasielgė neteisėtai ar neteisingai, tai E, reikėtų paraginti šalis e, susijęsti, dėrėtis, kalbėti, e, kurti koalicijas ar panašiai, bet jisai turi vykti parlamente. Toliau, mm, kalbant apie teisinę sistemą, vėlgi svarbu būtų ne tik tai kalbėti apie patvirtintus ar išleistus įstatymus, bet taip pat apie tai, reikėtų kalbėti apie tai, kaip tie įstatymai yra vykdomi. Taigi mes manome, kad čia iš tikrųjų visai e, teisingai ir taikliai pasakyta. E, visų pastraipų aš šiandien nagrinėsiu, nes tam reiktų per daug laiko. Šį rytą jau minėjau ir taip pat kėliau keletą klausimų apie ekonominį augimą, ekonominę padėtį. Manau, kad šios pastraipos 22, 23, 24 turėtų būti sukonkretintas, nes, kaip jau minėta, Albanija draugė su Lenkija na, buvo praktiškai vienintelė valstybė Europoje, kur e, ekonominis augimas vyko. Be abejo, e, išeities taškas buvo galbūt labai menkas, tačiau bent jau buvo užtikrintas pastovus ekonomikos augimas. Ir e, tai mes turėtumėm taip pat paminėti savo pakeitimuose. Buvo užsiminta apie regioninį bendradarbiavimą, aš manau, kad tai yra irgi labai svarbu ir vėlgi čia mes turėtumėm pripažinti, tą pozityvų vaidmenį, kurį ši šalis suvaidino e, tikrai neramiame pasaulio kampelėje. Albanija elgėsi labai atsakingai ir mes turėtumėm turbūt tai pripažinti. Lygiai kaip mes turėtumėm turbūt paraginti šalį ir toliau vaidinti tokį pat vaidmenį ateityje. Tai yra reikėtų skatinti regioninį bendradarbiavimą, skaitant ūkinį bendradarbiavimą. Jeigu mes panalizuosime ekonomikos statistiką, e, naftadomis. Tai paties regiono valstybės tarpusavėje labai menkai prekiauja ir Albanija tikrai galėtų čia suvaidinti didesnį vaidmenį. Brandolinės energijos problema irgi buvo paminėta. Aš manau, kad būtų labai per anksti dabar apie tai kalbėti. Albanija priemė tokį sprendimą ir būtų turbūt tikrai e, labai ne vietoje dabar kritikuoti šią šalį ir tarsi mėginti uždrausti jai statytą elektrinę. Albanija, kaip ir bet kuri kita valstybė, turi teisę pasirinkti, kaip plėto savo energetiką ir statyti bet kokį energetinį objektą. E, taigi mes tikrai negalime diktuoti valstybė, kuri be kita ko dar net nėra ES narė, e, ir primesti jai kažkokią tai politiką. Tačiau šiaip jau, kaip sakiau, mes pateiksime savo pakeitimus. Gerai, tik tai primenu, sako pirmininkas, kad e, teikti galima šitos pakeitimus iki gegužės 5 dienos vidurdienio. Dabar, ponė. Sadžantį. Ačiū. Vakar Libė komitete mes, kur aš beje esu šešėlinė pranešė dėl e, vizų liberalizavimo e, Albanijai ir Makedonijos Respublikai. Taigi mes kalbėjome su užsienio reikalų ministru prieš porą savaičių. Vidaus reikalų ministras taip pat aplankė mūsų Europos parlamente. Ir klausydamasi šių ministrų, manau, kad Mūsų pranešėjas iš tikrųjų parengė labai gerą ataskaitą, kuri dar bus patobulinta ir tikrai na, nėra per daug e, aštri. Aš nemanau. E, pasiklausius Albanijos ministrų, jie nori labai aiškiai ištiesyti, ko jie siekia. E, ir jie pirmiausia ir siekia, kaip tik tai vizų režimo liberalizavo, jeigu aš teisingai supratau, tai komisija ketina pradėti procesą tam, kad iki e, rugsėjo mėnesio visos procedūros būtų baigtos. Taigi Albanija siekia vizų režimo liberalizavimo, o vėliau ilgesnėje perspektyvoje be abejo siekia narystės, tačiau jie nori narystės. Tai iš tikrųjų jūs turite vykti tam tikrus kriterijus. E, kiek aš mačiau šių darbų, jie iš tikrųjų labai motivuoti, jie nori E, išpildyti visus reikalavimus ir kriterijus. Taigi nemanau, kad mes čia per daug e, aštriai pasakysime, mes tiesiog turim jiem pasakyti, ką jie turėtų daryti, ko mes iš jų tikimės. E, opozicijos nedalyvavimas parlamento veikloje be abejo yra rimta problema. Demokratijos tvarumui ir stabilumui užtikrinti, demokratiją apsaugoti, taigi aš Labai tikiuosi, kad e, apsilankimas parlamente pakeis kai ką šiuose procesuose. Jau dabar a, e, tai, kad yra e, dirbama siekiant visų režimo liberalizavimo, duoda savo vaisių, nes mes pamatėme, kad statistiniai duomenys dėl prekybos žmonėmis gerėja, šitą prekybos apimtis mažėja. Taigi Manau, kad situacija gerėja dabar dėl aplinkos saugos ir e, brandolinės energetikos. Be abejo, jūs negalite potencialiai valstybė nariai ir netgi valstybė nariai e, diktuoti, ką jie turi, ką jie neturi statyti, bet aš sutikčiau su pranešėjui. E, vis dėlto brandolinė energija nėra e, ekologiška energija, nėra atsinaujinantis energijos šaltinis ir kita vertus tai gali būti labai pavojingas objektas. Todėl mes vis tik tai turėtumėm skatinti atsinaujinančią energetiką. E, žalieji e, šią temą ketina pateikti savų pakeitimų. Na ir pirmininkė, kol kas iš mano pusės viskas. Labai ačiū, ponia Madlena. O po to panas Lavrakos. Labai ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti taip pat pranešėjai Ir, kaip jau sakė ponės Argentinį, e, viskas atrodo labai pozityvų, tačiau galbūt jūs iš tikrųjų užsidėti rožinius akinius, nes kai kurios dalykus yra na, sunku objektyviai vertinti. Štai pagalvokite, kaip e, buvo kovojama su korupcija Bulgarijoje, Rumunijoje, tam prireikė iš tiesų kelių metų, per naktį procesai nevyksta. E, taigi, turbūt e, turint omeny tą patirtį, kurią mes turėjome su kitom šalim, e, turint omeny, kad šiame regione apskritai korupcija yra giliai administracinėje kultūroje, tai nevertėtų turbūt užsidėti rožinio akinių ir sakyti, kad viskas gerai. Uh, Tiesą sakant, Albanijoje situacija netokia gera, jie yra pagal korupcijos vertinimo indeksas iš pirmoje vietoje, taigi netgi tokios šalis kaip e, Kolumbija, Ruanda yra geresnėje pozicijoje. Ne, atsiprašau, 95 pozicija e, sąraše. Pone Pras, pagalvokite. E, kažin, ar verta šaliai išrastyti komplimentus, kai jinai užima tokį žemą reitingą Be abejo, e, korupciją išgyveninti nėra taip lengva, tačiau manau, kad e, reikėtų kelti šias problemas, o ne e, dangstyti viską ir žarstyti komplimentus, nes kitaip jie tiesiog nebus motivuoti dėtų pastangų. Išgyvenant, mes turėjome jau tam tikros patirties su Bulgarija ir Rumunija, dabar eilė stovi Kroatija. Na ir aš manau, kad visais atvejais labai negerai yra e, šitie trošinius akinius ir per, per dėm optimistiškai vertinti patį. Dar vienas dalykas. Albanija prisijungė prie islamo konferencijos e, arba vadinamosios JOC. Ir islamo konferencijos narės e, yra sutarusios, kad žmogaus teisės, taip pat vaikų teisės turėtų būti e, ribotos ir pakl, turėtų būti paklusti e, širieto įstatymui. Tai yra viena rimčiausių problemų, e, kai mes turime reikalų su islamo šalimis. O Albanija šiaip ar taip yra e, islamo valstybė e, ir islamo konferencijos narė. Tai savotiškas pjūvis Europai įveida e, iššūkis jos siekiams. Ir vargu ar e, šalis, kuri e, E, nori įstoti į Europos Sąjungą, e, turbūt ne, negali būti kartu ir Islamo konferencijos narė, nes na, šie du dalykai, šių dviejų organizacijų vertybės tiesiog yra nesuderinamos. Įsigilinkite, kas per organizaciją yra JOC. E, e, tai yra organizacija, kuri visų pirma kaip tik ir yra e, pasirengusi gyventi šariato įstatymus, e, kas visiškai nedėra su valstybės narės galimo. E, E, statuso. Na, aš e, norėčiau atsakyti Jums e, Rumunijos ar Bulgarijos vardu, tačiau kaip pirmininkas nedarysiu to. Dabar panas Lavrakos. Pirmininkė, kuo vyresnis darausi, tuo daugiau pastebiu savyje noro rodyti toleranciją ir bandyti suprasti kitus. Uh, Mes svarstame prie es norinčių prisijungti valstybių ataskaitas. Ir mes norime, kad tai vyktų, nes viso, visoms valstybėms, visiems žmonėms turėtų būti, būti suteiktas toks šansas. Ir mes natūraliai norime jį suteikti, tačiau turime nepamiršti, kad turime būti realistai. Taigi, apie ką mes kalbame? E, nedarbo lygis e, Albanijoje yra 33 procentai, tai yra silpnos ekonomikos valstybė. jos ekonomikos modelis yra ypatingas, tačiau tuo pat metu reikia pripažinti, kad Albanija yra Balkanų regiono valstybė. Pirmininkė, jūs esate rumūnas. Tai, tai reiškia, kad jūs žinote, jog Balkanai yra neturtingiausių pietų valstybių regionas. Jūs esate iš Rumunijos ir kažkada Rumunija buvo Europos aruodas. Po to Graikija savo metu buvo labiausiai pažengusi valstybė. Ji, joje veikė renkamas parlamentas nuo 1864 metų. Todėl, būtent todėl turime būti nuolaidus, tačiau turi, turime nepamiršti pusiausvėros tarp nuolaidumo ir realizmo. Albanai, Albanija tikrai daug išgyveno šalį valdė labai žiaurus režimas, vienas žiauriausių valdant hodžai. Todėl turime suteikti žmonėms galimybę pasidžiaugti tą gerovę, kurią mes turime, kurią mes likusis pasaulis džiaugiamės. Ir su, turime nepamiršti vaidmens, kurį suvaidino Graikija. Albanijos ataskaita nusipelno mūsų dėmesio ir turime prisiminti, kokį vaidmenį suvaidino Graikija. Graikija buvo vakarų bastionas tame regione, jį užtikrino demokratiją ir Graikija nepaprastai daug investavo Albanijoje. Graikija šiuo metu išgyvena rimtus sunkumus, išgyvena krizę, kurią sukėlė kaiminės valstybės ir Graikija dėja nesulaukė europietiškos pagalbos kurios nu, nusipelno. Jūsų šipsena, pirmininkė, tikriausiai reiškia, kad jūs man pritarėte, bet labai svarbu, kad kolegos suprastų, kokį vaidmenį Graikija suvaidino regione. Tikiuosi, kad jūs neprieštaraujate man. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Hadži Gorgijų. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι καλό να ξεκινήσουμε από μια από ειλικρινή συγχαρητήρια για τη δουλειά του συναδελφού. Pirmininkė, norėčiau visų pirma pasveikinti kolegą. Sakau tai ne todėl, kad tokia yra pasisakymo formuluotė, kad visada reikia pasveikinti pranešimo autorių, kai komentuoji pranešimą. Aš sakau tai, nes esu įsitikinęs, kad mums patiktas dokumentas uh, iš tiesų apima analizę, kurią pateikė asmuo kilęs iš to regiono. Ir tai reikia pabrėžti. Ponas Huntis žino, kas vyksta, jis lankėsi Albanijoje, susitiko su vairiausiais atstovais ten ir pasinaudojo visomis sukaup, surinkta informacija žiniomis, kad parengtų šią ataskaitą. Reikėtų šiek tiek žinoti šių aptarimų valstybių geografiją ir istoriją. Kolegos sako, kad Albanijos demokratija padarė pažangą. Taip, iš tikrųjų. Tačiau ar galime sakyti, kad su demokratija viskas gerai, kai opozicijos atstovai neina į parlamentą ir jį boikotuoja? Aš taip nemanau. Jeigu norime bendradarbiauti su Albanija, turime tinkamai vertinti problemos mastą, net, neturime jos menkinti. Ir manau, kad ponas Huntis tai ir daro. Jis bando būti realistu. Nėra prasmės e, gražinti situaciją, nes tai atsisuks prieš mus pačius. Ponas Huntis taip pat sąja, kad reiktų vengti pareiškimų, dėl kurių Albanijoje dar padėtų politinė įtampa. Taigi tie, kurie pažįsta Albaniją ir žino regioną, kurie yra susipažinę su valstybėmis tos šalies pietose ir šiaurėje, tikriausiai žino, kad vakarų demokratinių valstybių daromi pareiškimai kartais nukreipia tų šalių žmonės netinkama linkme, kartais tie pareiškimai yra išnaudojami savo tikslams ir kartais tie pareiškimai atsisuka prieš tuos, kurie juos padarė. Ir ne visada jie padeda mums pasiekti savo tikslų. Norėčiau pasakyti keletą žodžių ir apie brandolinę energiją. Su, sutinku su kolegiai iš Žaliųjų partijos ir pritariu ponui Hunčiui dėl to, kad brandolinė energija nėra atsinaujinančios energijos šaltinis. Brandolinė energija susijusi su daugybė pavojų žmonijai. Ir čia aš kalbu apie brandolinę energiją taikiems tikslams. Tikriausiai apie kitų jos panaudojama kitiems tikslams net nereikia kalbėti. Net panaudojant brandalinę energiją taikiems tikslams iškyla tam tikrų pavojų. Ir manau, kad čia Europa turėtų rodyti pavyzdį ir ma mažinti brandalinių jėgainių skaičių. Nemanau, kad reiktų jį didinti. Ir tikrai tai ne, negalėtume brandolinės energijos vadinti atsinaujinančios energijos šaltiniu. Daugelis kolegų paprieštaravo ir nepritarė tokiai pozicijai. Noriu pasakyti jiems, jūsų pozicija nepadės jums pasiekti savo tikslų, jų tikrai atsisuks prieš jūs pačius. Ponas Pierre Mirėjai. Thank you, um, thank you, Chairman. Uh, well, first of all, I would like... Ačiū pirmininkė. Norėčiau vis pirma padėkoti ponui Hunčiui už parengtą dokumentą. Mes tikrai pritarėme jo išdėstytai nuomonį dėl Albanijos pažangos. Dabartinė politinė aklavėti nebejotinai kliudo svarbių politinių reformų vyksmui, o juo labiau Europos integracijos procesams. Vienas iš svarbiausių aspektų įgyvendinant Kopenhagos politinius kriterijus yra demokratinių institucijų veiksmingumą. O Albanijoje devynis mėnesius parlamentas taip neveikia. Ir žinoma, į tai atsižvelgti tenka. Mes dabar rengiame nuomonę dėl Albanijos narystės paraiškos. Ta žinia perduota Albanijos politiniams lyderiams, tą padarė komisaras Fiulė, kuomet lankėsi toje šalyje kovo mėnesį. Ir iš, ateity, iš praeitie įvykusių stojimų žinome, jog šalis kandidatė turi pasižymėti jos vyriausybė turi pasižymėti politiniu konsensusu, nes reikia primti svarbius sprendimus, rengiantis stojimui į ES. Ir jeigu to konsensuso nėra, tai šaliai sunku siekti pažangos ir iškyla įvairiausių sunkumų. Taigi Albanijos vadovybei nusista labai aiški žinia. Demokratinės diskusijos turi vykti parlamente, o ne šalies gatvėse. Ir aš visiškai pritariu poniai Pak tuo klausimu. Kitas dalykas, praėjus devyniems mėnesiams, per kuriuos parlamentas neveikė, ir dauguma ir opozicija privalo imtis visų žingsnių, kad būtų rastas sprendimas ir kad prasidėtų veiksmingas politinis dialogas. Ir mes manome, kad sprendimų paieškos turi, gri, turi būti grindžiamos dviem principais - pagarba konstitucinėms normoms bei būtinybė užtikrinti skaidrumą. Dar vienas dalykas. Po paskutinių rinkimų ESBO ODIR misija paskelbė mm, pranešimą, kuriame konstatavo, kad trūkumų dar yra ir kad trūkumus būtina išspręsti per atlenčius kelis mėnesius iki vietos rinkimų, kurie vyks kitais metais. Kalbant apie pozityvius dalykus, Noriu pasakyti, kad šalis pasiekė iš ties įspūdingos pažangos, siekdama, kad uh, jai būtų pritaikytas vizų liberalizavimas. Ji siekė gyvendinti iškeltus tikslus. Dar lieka keletas, tik tai, belieka tik keletas neišspręstų klausimų. Vakar Libė komitetui pristatėme savo vertinimą, taip pat ir tarybai kuri posėdžiavo pirmadienį. Ir komisijos pasiūlymas bus parengtas per atinančias savaitės. Dar vienas svarbus klausimas, kurį akcentuoja ponas Huntis savo pranešime. Tai teismų valdžios padėtis. Reikia gyvendinti teismų reformos strategiją. Vėlgi mes pasimokime to iš kitų valstybių integracijos ir stojimo. Kad valstybei pasisektų, būtina užtikrinti, kad šalies piliečiai turėtų galimybę e, kreiptis į teismą ir žinoti, kad jų bylos bus išnagrinėtos, kad, kad būtų įmanoma veiksminga kova su korupcija ir kitais reiškiniais. Tai, tai kalbant apie korupciją ir organizuotą nusikalstamumą, šalia to, ko tikimės, iš Albanijos. Mes taip pat laukime, kad šalis nedelsiant ir entuziastingai gyvendintų patvirtintus teisės aktus. Ir mes domėmės, kaip sekasi gyvendinti tai. Mes laukiame konkrečių apčiopiamų rezultatų. Valstybės sektoriaus reforma, kaip ir akcentuojama pranešime, yra Kitas, svarb, kitas svarbis rytis e, Albanijai modernizuojantis ir siekiant ES integracijos. Mes pritarėm ir komentarams dėl žiniasklaidos laisvės. Reikia daugiau nuveikti. Mes pasmerkėme išpolius prie žurnalistus, jiems išsakytus grasinimus. Reikia daugiau nuveikti ir profsąjungų vardu nes jie, jos nevaidina to vaidmens, kurį turėtų vaidinti. Vienas iš svarbiausių klausimų, neigiam, kurie neigiamai atsiliepė profsąjungų teisėms, buvo įstatymas dėl profsąjungų nuosavybės nacionalizavimo. Dabar paskelbta, kad šis įstatymas prieštarauja konstitucijai, taigi mes labai uh, atidžiai stebėsime, kaip toliau viskas klostysis šiuo klausimu. Moterų ir vaikų teisės pažymėme pažangą šioje srityje, bet reikia daugiau pastangų kovojant su būtiniu smurtu bei moterų ir vaikų, prekyba moterimis ir vaikais seksualiniam išnaudojimui. Dar vienas svarbus dalykas - kovos su diskriminacija įstatymas. Tai aktualu vizų liberalizavimo kontekste. Taip pat reikia kalbėti ir apie mažumas, mažumų teisės. Taigi dabar svarbiausia įgyvendinti visus primtus įstatymus. Ekonominė padėtis. Šiuo klausimu nebūtinai pritarėme pranešėjui, nors reikia imti struktūrinių reformų šalyje. Albanijoje yra didžiulis šešėlinės ekonomikos sektorius ir augimo tempai, nežiūrint krizės, yra labai uh, labai geri ir, ir prognozijos kitiems metams yra tikrai geros. Dar norėčiau iš, išreikšti pritarimą pono Ručiako išsakytai nuomoniai. Tai yra reikia pripažinti, pažymėti pozityvy, pozityvų, konstruktyvų Albanijos vaidmenį, kurį jį vaidina platesnėme regione. Tuo ir baigsiu, pirmininkė, tai būtų pagrindiniai mano pastebėjimai, kuriais norėjau pasidalinti. Ačiū. Mr. Mirel, and now Mr. Huntis. Ačiū ponui Mirel. Ponui Hunti suteiksime žodį apibendrinimui. Dėkoju, pati pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė, kurie skaitė mano dokumentą ir komentavo. Manau, kad tie komentarai man tikrai bus labai naudingi. Norėčiau pasakyti, kad kai kurie iš tų komentarų atnaujins šį beitą mano pranešime. Kai rašiau pradinį pranešimo variantą, aš kai ko nežinojau. Pavyzdžiui, kad buvo pateiktas kažkoks klausimynas, aš nežinojau apie kaiminystės santykius, apie save man taip pat bus labai naudinga, kad uh, vyksta šis beitas uh, regione, kad um, Albanija panaikino kai kurioms valstybėms, kaiminėms vienašališkai visas. Dėkuoju už tas pastabas. Dabar e, norėčiau tarti keletą bendrų pastabų. Šis pranešimas yra pozityvesnis negu ankstesnysis pranešimas. Aišku, Albanų visuomenė e, svarbu skatinti, nesustoti, žengti pirmin. Tačiau Aš tai, tai paminėjau savo pranešime. Aš sakiau, kad yra žengiami labai svarbus žingsniai teisinga, teisinga linkme. Tačiau šis pranešimas turėjo būti tam tikros aptimties, tai yra nedidelis. Remdamasis savo vizito metu surinktą informaciją ir informaciją gautą iš kitų, aš manau, kad turiu taip pat identifikuoti problemas problemų mes maskuoti neturime, tačiau turime elgtis štai kaip. Turime Albanijos administracijos struktūroms pasakyti, kad dar tebe lieka mm, rimtų problemų, kurias reikia išspręsti ir mes turime e, tiesiog iškelti tuos iššūkius, kad jie ieškotų, kaip tas problemas išspręstų. Aš neketinau sakyti, kad daug kas yra geriau negu iš tikrųjų Kai kurie mano komentarai galbūt buvo ir aštrus, tačiau aš manau, jie yra objektyvus. Mes turime pažvelgti į tai, kaip ES gali padėti ir kitoms kaimynims valstybėms spręsti šias problemas. Dabar vaikų registravimo programa. Ne visi vaikai yra registruojami, nes vieni iš jų gimsta ligoninėse, kiti ne, ir ne visi yra užregistruojami. Albanijos vaikai kartais gimsta kitose šalyse. Kitos šalis to būdu taip pat turi padėti. Mano šalis, Graikija, turi padėti Albanijai šiuo klausimu. Įsivaizduokite, kokiu problemu gali kilti, jeigu ši problema nebus sprendžiama. Tad šis klausimas, vaikų registravimo klausimas, yra tikrai labai svarbus. Girdėjome tai, ką pasakė dvi stambios politinės partijos. Aš manau, kad tos dvi partijos yra atsakingos dėl susiklošiusios situacijos. Dabar abi jaučiasi nukentėjusios. Tos dvi partijos viena kitą nuolatos keisdavo valdžioje. Tad aš ir užtat sakau, kad abi jos yra atsakingos. Problemų egzistuoja su rinkimų sistema ir tą sako ne tik tos minėtos partijos. Turime elgtis atsakingai. Negalime remti tik tai, tam tikros politinės partijos tik tai todėl, kad tai yra mūsų politinės šeimos partija. Negalime sakyti, kad ponas Rama ar ponas Beriša yra teisūs, tai būtų neatsakinga. Mes turime pakartoti tą faktą, kad parlamentas veikia nepilnai, o jis turi pradėti dirbti, konstitucijos turi būti laikomasi, tačiau aš nemanau, kad mes galime nurodyti, kaip tą problemą išspręsime, mes tik galim pasakyti, kokia ta problema yra, kai dėl ekonomikos padėties. Aš šį beitą pasakiau šiuo klausimu, aš į pranešimą neįtraukiau, bet norėčiau pareikšti tam tikrų abejonių dėl Albanijos ekonomikos problemų. Kai kas iš kolegų sakė, kad Albanija Albanijos ekonomika auga sparčiai apie 3 procentus BVP, nepaisant krizės. Pažvelkite į Graikiją, kurią dabar krečia tikra audra. Jeigu pasižiūrėtumėte į Graikijos statistiką porą metų ar, dešimt, ar prieš dešimt metų, Mūsų ekonomikos augimas buvo didžiausias Europos Sąjungoje, tačiau tai buvo įsivaizduojamas augimas, netikras. Ir nepagristas. Na, suprantu, gal aš ir per aštriai pasisakiau, aš suprantu, kad Albanija pažangos pasiekė ir galbūt reikėtų šiek tiek tą formuluotę ir sušvelninti, pakeisti ją. Tačiau aš tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu nebus imtas į reikiamų priemonių, Albanijos ekonomika gali susidurti su problemomis. E, ir aš galiu įtraukti tos žodžius reikiami sprendimai. Būt, nu, tikiuosi, kad Albanija nepapuls į tokias problemas, bet vertės paminėti. Užimtumo trūkumas yra taip pat problema. E, energetikos rytis dar viena problema. Atsinaujinantis energijos ištekliai turėtų būti prioritetas. Kad dėl brandolinės energetikos, galėčiau pasakyti štai ką, aš esu Balkanų gyventojas. Balkanai yra daug kentę, tebe yra daug atvirų žaizdų. Ir manau, kad brandolinė jėgainė šiame regione nebūtų geras dalykas. Tai nepadėtų padidinti saugumo, pagerinti jo mūsų regione. egzistuoja tam tikras judėjimas. Balkanai be brandolinės energijos. Tai taip pat rodo, kaip svarbu yra šis klausimas tame regione. Pabandysiu atsižvelgti tuos komentarus ir pakeitimus, kuriuos kolegos pateiks. Dirbsiu dar su šešėliniais pranešėjais iš kitų frakcijų ir pabandysiu šį pranešimą pagerinti. Dėkui. Pirmą kartą diskutuojame dėl šio pranešimo. Iki gegužės penktos dienos vidurdienio turime laiko pakeitimams pateikti. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijose, o dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra uždaras posėdis. Dabar prasidės uždaras posėdis. Ir norėčiau pakeisti visus, įskaitant mūsų kolegas iš komisijos pereiti prie, prie paskutinės mūsų darbo dalies. E, tie, kurie neturi dalyvauti uždarame posėdį, dabar turėtų palikti šią salę, nes procedūra yra tokia, kokia yra, mes turime jos laikytis.